So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gerbiamos ponios, gerbiami ponai, turėjome šiek tiek palaukti, kad surinktume kvorumą, bet dabar matau, kad jau yra pakankamas parlamentarų skaičius, taigi galime pradėti mūsų posėdį. Norėčiau jūs nuoširdžiai pasveikinti ir norėčiau pasveikinti tris Lenkijos kaip pirmininkaujančios valstybės atstovus. Jie šiandien e, tars tokį pirmininkavimo baigiamąjį žodį. E, tai yra e, Lenkijos Respublikos teisingumo ministro pavaduotojas, po to ponas Spūna, valstybės sekretorius ir ponas Rubanski, jis yra Lenkijos Respublikos kultūros ministras. Visų pirma, e, atlikime keletą formalių mūsų, su mūsų darbo atvarkė susijusių e, užduočių. Dėl darbo atvarkės 16, 17, 22 ir 24 punktai yra nukeliami į vėlesnius e, posėdžius. 24 punktas yra, bus nagrinėjamas prieš 18 punktą. Toliau yra pirmininko pranešimai. Šiandien nebus vertimo į bulgarų kalbą dėl techninių priežasčių, dėl to, kad atrodo nėra vertėjų. Ir man atrodo, tai ir būtų e, vienintelis pirmininko pranešimas. Toliau yra posėdžio protokolų tvirtinimai, tai yra lapkričio 21-22 dienos protokolai. E, kadangi prieštaravimų nėra, tai tvirtiname juos ir pereikime prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Ir norėčiau suteikti ponui Dželok e, žodį. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai Europos parlamento nariai, gerbiami susirinkusiai. Man didelė garbė ir labai malonu kalbėti Lenkijos vyriausybės vardu ir asmeniškai Jums padėkoti už bendradarbiavimą per pastaruosius šešerius mėnesius Tai buvo pirmoji e, Lenkijos pirmininkavimo, e, Lenkijos narystės buvo pirmasis pirmininkavimas ir aišku, e, susijus, susijęs šis pirmininkavimas su dideliais lūkesčiais tiek iš mūsų piliečių, tiek ir iš ES partnerių, todėl mums šis pirmininkavimo laikotarpis buvo nemažas iššūk, iššūkis. Per tuos šešius mėnesius reguliariai bendradarbiavome su Europos parlamento teisės reikalų komitetu ir jūtame iš jūsų komiteto didelę paramą siekiant įgyveninti savo pirmininkavimo užduotis. Už tai norėčiau padėkoti pristatant pirmininkavimo rezultatus civilinės ir e, įmonių teisės srityje, noriu pabrėžti, kad įgyvendinant konkrečius projektus tengiamės parodyti, kad būtent Europos Sąjunga teikia tikruosius atsakymus į klausimus, kaip spręsti krizės keliamas problemas kad ES gali išspręsti kasdieninės savo piliečių problemas ir e, priimti sprendimus taip pat ir teisingumo srityje, suteikiant galimybę atgaivinti Europos ekonomiką. Per pastaruosius mėnesius pirmininkaujantis šalis dėjo daug pastangų gyvendinant e, atitinkamus projektus susijusius su, su um, Europos sertifikatais ir tai yra labai svarbi iniciatyva mūsų piliečiams užtikrinanti laisvą asmenų judėjimą per sienas ir galimybę įsikurti kitose uh, valstybėse ne jų kilmės šalyje arba, pavyzdžiui, užmes, užmesga su kitų šalių piliečių santokinius ryšius arba įsigyja turto. Puikiai žinome, kad e, esame potencialus e, palikimo e, teikėjai arba paveldėtojai. Todėl e, Pagrindinių principų patvirtinimas e, susijęs su paveldėjimo procedūromis leidžia mums priartėti prie iškeltų tikslų įgyvendinimo. Galiu pranešti, kad praeitą savaitę Teisingumo ministrų taryba prieimi, patvirtino sutarimą dėl reglamento projektų e, teksto, išskyrus du klausimus, dėl kurių dar nebuvo susitarta taryboje. Tai klausimai susijęs su e, paveldimo turto administravimo arba e, tas taip vadinamasis clawback, tai yra uh, turto dovanojimas, sudovanoto turto užskaitimas e, paveldimam turtui. Mes e, tikimės, kad pirmininkaujant Danijai bus pasiekta pažanga ir šios du klausimus sprendžiant. Dirbdami taryboje visą laiką su Teisės reikalų komitete e, dalyvavome neformaliame dialoge su jūsų komitetu rengiant šio reglamento projektą. Ypatingai norėčiau padėkoti Kurtui Lechneriui pranešėjų už jo didelį indėlį į šį dialogą ir e, didelį nuveiktą darbą. Mūsų bendradarbiavimo dėka tarybos patvirtintas e, tekstas e, didžiąją dalimi atitinka Teisės komiteto pasiūlymus. Tai atveria galimybės parlamentui ir tarybai susitarti jau per pirmąjį svarstymą. Mes uh, uh, pe, pirmininkavimo uh, perimsinčią Daniją remsime, kad būtų e, užbaigti taryboje pradėti darbai šioje srityje ir taip pat pritarsime iniciatyvoms oficialioms, kurios prasidės Europos parlamente. Tikimės, kad šie darbai bus užbaigti kuo greičiau. Labai svarbu e, Lenkijos pirmininkavimui buvo projektas susijęs su e, Bruselis vienas reglamento peržiūra. Šiuo atveju taip pat paraleliai e, vykdėme e, intensyvų dialogą, dalyvavome intensyviame dialoge su Teisės komitetu. Noriu nuoširdžiai padėkoti parlamento nariui Tadeušui Zviefkai, kuris šiuo klausimu buvo pranešėjęs, taip pat dėkoju jam už parodytą paramą ir pademonstruotą energiją. Džiaugiuosi, kad ir šiuo atveju per pastarąjį tarybos posėdį mums pavyko pasiekti rimtos pažangos rengiant šį reglamentą. Praeitą savaitę taryba patvirtino politinės tolesnių darbų gairias, taip pat ir susijusias su svarbiausiu šio peržiūros projekto klausimu. Siūloma sprendimo dėka bus sutaupoma laiko ir e, lėšų susijusių e, su atitinkama e, skolininkų teisų apsauga. Mums taip pat labai malonu pažymėti, kad e, buvo pritarta pirmininkaujančios Lenkijos pasiūlymui vienbalsiai tiek e, taryboje, tiek komisijoje. Nes žinau, kad mūsų pozicija yra labai artima jūsų komiteto pozicijai, todėl neabejoju, kad parengtas kompromisas bus naudingas tiek mūsų piliečiams, tiek verslininkams. Tikiuosi, kad mūsų įpėdiniai greitų laikų sugebės susitarti su parlamentu taip pat ir e, dėl e, kitų sprendimų, kurie susiję su Bruselis vienas reglamento peržiūra. Vienas iš e, labai artimų, svarbių pirmininkaujančiai Lenkijai projektas tai yra bendrosios e, Europos pardavimų teisės projektas. Savo žanginėje kalboje teisingumo ministras Kvietkovskis komitetui pristatė šio projekto svarbą. Pirmininkaujanti šalis mane, kad šio projektu e, būtų statomos bendras e, tarp valstybinių pardavimų taisyklės ir jos būtų buvusios labai svarbios visai Europos ekonomikai. Labai dėkoju už tą paramą, kurios uh, sulaukėme uh, iš Europos parlamento iš pat pradžių. Turiu omenyje Europos parlamento birželio mėnesį dar pirmininkaujant Vengrijai priimta rezoliucija, kuri Mano vertinimu e, pagreitino šio projekto įgyvendinimo darbus ir sudarė lengvesnės sąlygas e, Europos komisijai e, pristatyti atitinkamus pasiūlymus dėl teisės akto ir uh, E, rūpiučio mėnesį ir surenkti pirmasis diskusijas Liepos mėnesį pasirengiant e, šiam teisės akto patvirtinimui Sopotė. Nuoširdžiai noriu padėkoti už neįkainuojamą paramą politinėse diskusijose šią iniciatyvą svarstant Dianai Volis, e, dalyvaujant jai konferencijoje, kurią suorganizavo pirmikaujantis šalis lapkričio mėnesį Varšuvoje dėl uh, sutarčių teisės. Ponas komiteto pirmininkas Lenė taip pat dalyvavo šioje konferencijoje, jis buvo pirmojo Europos parlamento partnerių su kuriuo mes svarstėme šio e, projekto įgyvendinimo galimybės dar likus pusę metų iki Lenkijos pirmininkavimo pradžios puikiai suprantame, kad bendrosios Europos sutarčių teisės projektas yra labai plačių užmojų, yra labai naujoviškas ir susijęs su sudėtingais iššūkiais. Tikimės, kad per būsimąją pirmininkavimą bus tesiami Lenkijos pradėti darbai ir Europos parlamentas ir toliau liks tvirtu šio proceso ramščiu. Džiaugiuosi, kad per pastarį konkurencijos tarybos posėdį gruodžio penktą dieną valstybės narės vienbalsiai patvirtino poziciją dėl įmonių registro susėjimo direktyvos. Tarybos pasirinktas požiūris ir patvirtintas požiūris susijęs su greitai vykusiomis dėrybomis šioje srityje, kurios vyko pastaraisiais mėnesiais. Esu įsitikinęs, kad e, sukūrus jungtinę informacijos keitimosi platformą, kurioje dalyvautų visi įmonių e, registrai, e, būtų Ši platforma didelis postumis ir paskata prekybai vystyti vidaus rinkoje. Taryba kartu su Europos parlamentu, manau, greitų laikų sugebės susitarti dėl tinkamų pasiūlymų, nes, kaip žinau, pozicijos yra pakankamai artimos. Pirmasis susitikimas šio klausimo vyks rytoj. Lenkija per savo pirmininkavimą vykdė sisteminius darbus susijusius e, su, su, e, su toktiniu turtiniais santykiais ir e, turtiniais aspektais registruotų partnerysčių. Vyko trys darbo grupių susitikimai ir buvo apibendrintas padarytos atitinkamos pirmosios išvados pateikus dokumento teksto analizę. Mums pavyko pastumėti į priekį darbus dėl reglamento, dėl e, e, piliečių teisų civilinėse bylose e, buvo baigtos pirmosios diskusijos darbo grupėje šį dokumento tekstą rengiant pastarąją savaitę. Jūsų komitetas teikia nuomonę dėl direktyvos, dėl minimalių normų užtikrinant teisę į advokato paslaugas. Ir e, Libė komitetas rengia atitinkamą nuomonę dėl šio pasiūlymo. Noriu Jums pranešti, kad per savo pirmininkavimą pradėjome darbo grupės susitikimus rengiant šios direktyvos projektą. Pirmininkaujantis šalis surengė diskusijas dėl šio projekto, mums pavyko susitarti dėl daugelio klausimų, pavyzdžiui, e, apsaugos e, nustatymo kylant fiziniai grėsmiai E, arba pažeidžiamų aukų teisės e, buvo sustiprintos, taip pat apribotos e, nusikaltelių daromas poveikis aukai. Taip pat vyko atitinkamos dėrybos ir kompromisinių sprendimų siekiame ir tai bus geras išėties taškas Danijai per jos būsimąjį pirmininkavimą aptariant. Lenkijos pirmininkavimo rezultatus intelektinės e, nusavybės rytyje ir autorinių teisų apsaugos rytyje noriu pirmiausia padėkoti už komitete vykdytas e, atliktą darbą dėl reglamento dėl e, intelektinės nusavybės teisų pažeidimų ir e, noriu padėkoti už jūsų lankstumą diskutuojant su Lenkijos e, atstovais šiuo klausimu. Ypatingai dėkoju pranešėjui Antonijo Masip Idalgo už jo pasirengimą siekti kompromisinių sprendimų tiek per komiteto posėdžius, tiek per trilogo susitikimus su taryba. Tikiuosi, kad per šiandien vykstantį trilogo susitikimą pavyks susitarti parlamentui su taryba ir patvirtinti galutinį reglamento tekstą, kurio remiantis bus galima spręsti dabartinės problemas susijusios su intelektinės nusavybės teisų apsaugą. Lenkija per savo pirmininkavimą pradėjo pakankamai smarkiai pastumėjo į priekį diskusijas taryboje dėl direktyvos, e, e, dėl e, taip vadinamojo našlaičių autorinių teisų. E, ir galimybę naudotis nežinomų autorių e, kūriniais įvairiose viešosiuose bibliotekose ir archyvose. Taip pat e, pradėjome procedūras tiek taryboje, tiek parlamente dėl uh, kovos su klastotėmis, su, su klastotais produktais. Ponios ir ponai, esu įsitikinęs, kad mūsų kartu nuveikti darbai aiškiai patvirtina, kad ES yra skirta ir veikia ne politikams, o siekiant apsaugoti mūsų piliečių ir mūsų verslininkų interesus. Dėkoju už jūsų paramą, pagalbą ir pasitikėjimą. Žinau, kad mūsų likščioninis puikus bendradarbiavimas tęsis e, ir per tolesnius trejato susitikimus, kuriuose dalyvaus Lenkijos, Danijos ir Kipro atstovai. Esu pasirengęs atsakyti su klausimus intelektinės nusavybės srityje. Man padės juos atsakyti kultūros ministerijos atstovas Darijus Urbanski. Tuo tarpu į kitus dominančius klausimus jūsų komiteto narius pavyzdžiui, susijusių su patent susitarimais. Pirmininkui leidus suteiksiu žodį panai ministrui Macijui Špulneriui. Dziękuję. E, panie ministrze, szanowny panie przewodniczący, wysoka komisjo, e, szanowni państwo. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Aš esu užsienio reikalų ministerijos atstovas. Ši ministerija užsiema Europos politikos koordinavimu. Todėl klausimai, kuriuos čia paliesiu, bus susiję su tais klausimais, kurie aktualūs ekon... ūkio ministerijai. Ir, tačiau, kadangi mano ministerija atlieka koordinuojamą į darbą, tai jie aktualūs ir mums. E, kalbant apie Europos e, Sąjungos, apie Europinį patentą, apie patentų apsaugą, tai yra aktualus klausimas. Jeigu liks laiko, aš dar paliesiu kitus e, klausimus, kurie buvo nagrinėjami konkurencingumo taryboje. Tačiau visų pirma, pakalbėkime apie patentus. Diskusijos dėl vieningos patentų apsaugos sistemos vyksta jau apie 30 metų Europos Sąjungoje ir man susidarė įspūdis, kad e, pirmininkaujant Lenkijai e, pavyko šiek tiek pagreitinti darbus šioje srityje, e, darbus dėl daugelio šio patentų paketo elemento. Kaip žinote, Mes turime vidaus rinką ir būtent patentų apsaugos klausimas yra labai aktualus. Dėl šio klausimo vyko neformalūs trilogai ir manau, kad mums pavyko kartu su Europos parlamentu išspręsti patentų apsaugos klausimą. Nekyla bejonių dėl to, kad tai yra vienas svarbiausių klausimų ir jis įtakos visą ES ekonominį gyvenimą, jis įtakos mūsų šalių įmonių ir e, pramonės atstovų veiklą. Todėl norėčiau padėkoti pranešėjams, ponui Rapkai, ponui Baltazarė ir ponui pirmininkui Lėnė už e, paramą Lenkijai jos pirmininkavimo laikotarpį, nes mes visuomet galėjome tikėtis jūsų paramos uh, Kaip žinote, patentų paken, pate, paketą sudaro du reglamentai ir viena e, tarptautinė sutartis. Ir didžiausias iššūkis mums buvo sutarties klausimas. Nes tikriausiai žinote, kad buvo iškeltas klausimas dėl to sutarties galiojimo. ir buvo keliamas klausimas, ar yra laikomasi visų nuostatų. Aišku, tai nėra paprasta užduotis, tačiau per sustiprintą bendradarbiavimą, per šią procedūrą mums Mums pavyko pasiekti susitarimo su 20, tarp 26 valstybių narių, ne tarp 27, o tarp 26 ir aišku, tai turės atsispindėti ES teisės aktuose. Įmonės, o ypač mažos ir vidutinės įmonės, laukia mūsų veiklos tam tikrų padarinių. Ir mes norime sumažinti visų pirma kaštus, E, kurie yra susiję su europinio patento išdavimu. Taip pat reiktų pagerinti prieinamumą prie informacijos. O Europos parlamento ryšto, tai yra jūsų ryšto dėka, patento paketas e, buvo parengtas taip, kad jis numato dar keletą supaprastinimų ir MVI darbo palengvinimu. Ir mums taip pat reikėjo susitarimo dėl vieningo teismo, kuris spręstų patento klausimus. Ir Lenkijos, Lenkija, kaip pirmininkaujanti valstybė, labai daug dirbo ties šio klausimu, ypač jos ūkio ministerija ir užsienio reikalų ministerijos. Ir mums pavyko uh, patvirtinti taryboje reglamento projektą. Kai kalbame apie sutarties klausimą, tai konkurencingumo taryboje, kuri įvyko gruodžio penktą dieną, buvo aptarti visi su turiniu susiję klausimai, išskyrus būstinės, to teismo būstinės vietą. mums dėl teismo buveinės ar būstinės nepavyko pasiekti susitarimo taryboje ir galėčiau jūs patikinti, kad e, gruodžio 31 kad iki, pa, iki gruodžio 31 dienos mes dar bandysime siekti susitarimo tarp trijų valstybių, kurios e, norėtų, kad jų teritorijoje būtų įsteigta Centrinio patentų teismo būstinė. Mes labai džiaugiamės tuo, kad Italija pakeitė savo nuomonę, ji pakeitė savo nuomonę gruodžio penktą dieną konkurencingumo taryboje ir e, tai įrodė mums, kad mes galime pasitikėti tą sistemą ir kad mums pavyks pasiekti sustarimo dėl vieningos patentų apsaugos. Kaip jau minėjau, mums nekilo abejonių, kad patentas reikštų E, didžiulę, didžiulį šansą ES ekonomikos vystimuisi. Ir mes, e, ir pirmininkaujant vėliau po mūsų Danijai, bandysime spręsti šį klausimą lygiai taip pat, kaip tą darėme patys pirmininkaudami. Jei leisite, aš mielai atsakysiu jūsų klausimus susijusius su patentu klausimų, tačiau taip pat norėčiau paliesti dar keletą kitų e, temų susijusių su geresnė teisėkura. Tai geresnė teisėkura buvo vienas iš Lenkijos pirmininkavimo prioritetų konkurencingumo taryboje. Mes pateikėme iniciatyvą dėl geresnės teisėkuros ir šioje srityje ūkio ministerija parengė pažangos ataskaitą, e, kurioje yra kalbama apie administracinę naštą. E, ta, tas, ta ataskaita buvo patvirtinta taryboje rugsėjo mėnesį ir kalbant apie tarybos išvadas, reikia paminėti, kad taip pat buvo pateiktos ir finansų ministerijos e, ataskaitos Aš nenorėčiau leistis į detalės dėl šių dokumentų, tačiau jeigu jūs turėsite klausimų, tai aš mielai juos atsakysiu. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Ar dar norėtumėte ką nors papildyti? Ne. Tai tuomet norėčiau paklausti kolegų, ar yra kažkokių nuomonių ar pasisakymų. Kolega Cvievka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū, ponė pirmininkė, ponas ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų partneriams, pirmininkaujančios Lenkijos atstovams už intensyvų šešiaus mėnesius trukusį bendradarbiavimą. Klausimas, kuris svarstame, buvo pakankamai sudėtingas ir pat siekėme labai daug, ne kiekvienu klausimu sugebėjome visko pasiekti, tačiau darbų pažanga leidžia tikėti, kad e, per Danijos pirmininkavimą e, daugelis klausimų, pažiūrėjau, reglamentas Bruselis 1 arba Europos e, patentų klausimo svarstymas baigsis teigiamai, taip pat kaip ir paveldėjimo reglamentą. Paisant to, kad darbas buvo pakankamai sudėtingas, įdirbti buvo malonu, nes viskas vyko labai, viskas vyko labai prasmingai ir tvarkingai. E, dirbame su tikrai gerais ekspertais, todėl dėkoju už tai Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Pirmininkas neteisinga mygtuką paspaudėt. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? vokiškai kalbėsiu. Būdama Berlyno atstovė, norėčiau padėkoti Lenkijai. Tai buvo vienas iš geriausių mano iki šiol matytų pirmininkavimo. Būdama pranešėja dėl vieno iš reglamentų noriu padėkoti, kad galėjau dalyvauti įvairiuose sustikimuose, pavyzdžiui, susijusiuose su e, registruotų partnerių turtiniais santykiais. Kitais klausimais tikrai džiaugiuosi Lenkijoje vykstančiomis diskusijomis šiomis temomis, nes jos rodo, kad ir Lenkijai narystė ES duoda naudą šioje srityje dėl partnerių patentų. Galiu pasakyti, kad Darbas vyko labai sklandžiai ir <clears throat> jo padaryta jau nemažai, nepaisant to, kad spaudimas buvo tikrai didelis daromas šiais klausimais ir jeigu mm, jis būtų buvęs neatlaikytas, tai klausimai būtų nukelti tolesniam laikui, todėl manau, kad e, tarybos atstovai visoms diskusijoms vadovavo labai tinkamai. Dar kartą ačiū, kolega Garganė. Già in aula, quando abbiamo discusso la settimana scorsa. Pirmininkė, mes jau praėjusią savaitę aptarėme pirmininkavusios Lenkijos pasiektus rezultatus, tiksliau pirmininkaujančios Lenkijos rezultatus ir parlamento nuomonė apie Lenkijos pirmininkavimą yra netgi labai teigiama. Kaip kad ministras dabar tai aptarė, daugiausia buvo padaryta ko gero teisingumo srityje. Pirmą kartą Lenkija pirmininkavo Europos sąjungai ir mes pamatėme per pastarąjį pusmetį, kaip gali dirbti tie, kurie tiki Europą. Jūs kalbėjote apie bendrijos sprendimus, bendrijos metodą ir ko gero mus visus tai domina. Tai yra pasirinkimas tarp vyriausybinių sprendimų ir bendrijos sprendimų, nes atrodo, kad pagal sutarties pokyčius bus numatomas skirtumas tarp šių dviejų principų. Aš šiandien kalbu apie tai, nes e, išskyrus galbūt patentus, e, kitais klausimais e, tai buvo ypač aktualus aspektas. Aš kaip teisės reikalų komiteto narys, dalyvavau tiek pirmininkavimo pradžioje vykusiose procedūrose, tiek jo pabaigoje vykusiose procedūrose ir mano, matau, kad štai, pavyzdžiui, kai kurie klausimai jau kuris laikas mus neramina, tokie klausimai kaip, tarkim, autorių teisės, tokie klausimai vis dar nėra išspręsti pirmininkavimas vertina, ėmėsi tam tikrų klausimų tiksliau ir norėčiau dabar pabrėžti teigiamus dalykus, ypač tai, kas buvo padaryta Bruselio vienas srityje. Taip, tikrai ES sprendimų laisvas judėjimas, kaip kad pavyzdžiui paveldėjimo teisės arba pardavimo sričių sutartys yra tos problemos, kurias išsprendus, ko gero, pavyktų pasiekti naujos ES konfiguracijos, teisės konfiguracijos tiksliau. Bendrijos teisinas yra viena visuma, kurie, kuriuo galima pasiekti sanglaudos ir taip galima pasiekti virš, valstybinė, virš valstybinio tarpusavio dėrėjimo. Taigi, matome, kad buvo pasiekta pažangos ir buvo sprendimų tam tikrų pasiekta, tikimės, kad jie konkrečiai bus matomi ir jaučiami per kitą pirmininkavimo laikotarpį, o galbūt net ir dar kitą. Dabar dėl paveldėjimo pažymėjimų. Praėjusio, praėjusios kadencijos pirmininkas šiuo klausimu dirbo. Žinau, kad įmanoma yra pasiekti e, sutarimo. Na, nežinau, galbūt rizikingai elgiuosi dabar taip sakydamas, bet e, jeigu mes išlaikysime tą požiūrį lengvesnio kelio pasirinkimą, tai ko gero visko išspręsti nepavyks ir problemos liks. Ko gero, su pardavimo sričių klausimais labai tam pasitarnavo abipusis pasikeitimas informacija. Šis darbas turėtų būti tęsiamas. Aš pats esu pateikęs keletą pakeitimų dėl teismo jurisdikcijos dėl kompetitingo teisėjo paskirimo. Čia yra numatomi pusės metų laiko terminai ir ne, net jeigu ir nepavyks pasiekti susitarimo birželio 10 dieną, tai tikimės, kad remiant į šiais sprendimais galima bus dirbti toliau ir žengti į priekį šioje srityje. Taip pat dar norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujantį valstybę, ko gero, yra labiau įsitraukusi į šių klausimų sprendimą, bet nepaisant to tikimės, kad per Danijos pirmininkavimą Danija taip pat, atsiprašau, Lenkija aktyviai dalyvaus šių klausimų svarstymo, paketo svarstymo metu. Panas Baltasarė. Aš taip pat norėčiau pasakyti pirminkaujančios Lenkijos atstovams, kad man pasirodė, jog Lenkai labai entuziastingai, labai atsidavę dirbo per pastarąjį pusmetį. Man labiausiai rūpimas klausimas be jokios abejonės buvo ir yra tiksliau Europos patento klausimas. Ir būtent šioje srityje yra pasiekta nemažai pažangos. Dabar jau esame finišo tiesiojoje, jau kaip ir į pabaigą eina ši visa ilga procedūra. Matėme, kaip ryštingai Lenkija dirbo šioje srityje. Na, be jokios abejonės galbūt galima buvo padaryti šiek tiek daugiau, tarkime, MVI srityje, bet be jokios abejonės viskas nuo jūsų nepriklauso. Buvo, pavyko tiksliau ir kompromisų pasiekti ir ko gero būtent šių kompromisų dėka galima visą statinį išgelbėti. bet tikimės, kad dar ateityje pavyks atsižvelgti į keletos mūsų pranešimo, pranešimo aspektus ir taip galbūt MVI palankesnės sąlygos būtų sudarytos. Tikimės, kad šio akto pagalba bus padidintas ES konkurencingumas. Tikimės, kad bus taip pat išspręstas ir patentų teismo būstinės klausimas. Mano šalis labai atvirai ir lankščiai žiūri į šį klausimą. Tikimės, kad mes galėsime prisidėti prie bendradarbiavimo šioje srityje. Dėkoju. Dėkoju, aš ir pats save įtraukiau į kalbėtojų sąrašą ir norėčiau pasakyti, kad Lenkijos pirmininkavimas iš tiesų buvo sėkmingas. Norėčiau pasveikinti jūs. Aišku, niekada nebūna šimtų procentų pasiekti visi tikslai, tai yra normalu. Aš per visas, per visas savo kadencijas iš tiesų jau esu patyręs daug pirmininkaujančių valstybių, tačiau manau, kad lyginant su kitomis pirmininkavusiomis valstybėmis, jums pavyko daug pasiekti, kalbant apie patentų teisę. E, manau, kad mes čia kalbame apie e, praktiškai 3,5 e, mėnesio, nes reikia iš, to, iš jūsų pirmininkavimo išbraukti vasaros atostogas, taigi per tuos 3,5 mėnesio buvo pasie, pasiekta žymiai daugiau negu per ankstesnius pusmečius. Tai iš tiesų e, pagirtina. E, toliau, kad liko neįspręstų klausimų, kaip pavyzdžiui teismo būstinė ir kiti e, smulkus klausimai, manau, kad e, tai nėra taip, taip blogai. Manau, kad šita sėkmė susijusi su patento teise bus visuomet siejama ir su Lenkijos pirmininkavimu. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes tokiu būdu radome sprendimą šios esminės su vidaus rinka susijusios problemos. Ir mes labiau priartėjome prie tos tikr... vieningos rinkos negu tuo metu, kai pirmininkaujant Belgijai tik pradėjome diskusijas dėl europinio patento. Tuomet aš sakiau, kad tai yra, e, kad šviesą mes matome labai tolimo tunelio gale, e, o dabar galiu pasakyti, kad ta šviesa tarsi e, užgožia tuos trūkumus, kurie dar liko. Ir tai iš tiesų yra didžiulė sėkmė. Norėčiau dar kartą padėkoti Lenkijai už e, jos nuveiktą darbą, taip pat ir dėl ketvirtosios įmonių direktyvos. Manau, kad e, taip pat čia pavyko pasiekti patobulinimų. Kalbant apie sutarčių teisę, tai aišku yra tema, kuri yra labai svarbi parlamentui ir kad e, bus problemų susijusių su, čia, su šia tema, buvo aišku nuo pat pradžių. Pone Reding siūlė tokių revoliucinių pakeitimų ir iš tiesų e, siekiant tokių pakeitimų reikia atlikti didžiulį įtikinimo darbą valstybėse narėse. Tačiau nepaisant to, aš norėčiau padėkoti Lenkijai, kad ji per savo pirmininkavimą tarsi tokią, tokią gerą pradžią padarė. Ir Manau, kad glaudus bendradarbiavimas tarp mūsų komiteto ir e, Lenkijos, kaip ir ninkaujančios valstybės, taip pat e, prisidėjo prie tų gerų rezultatų ir norėčiau taip pat padėkoti Jums už tai. Kadangi daugiau norinčių pasisakyti nėra, tai tuomet siūlyčiau, ar ką nors pamiršau, ne, tai tuomet suteiksiu žodį Lenkijos atstovams. <coughs> E, moje zadanie jest z jednej strony. Mano užduotis e, viena vertus yra lengvesnė, nes papildomų klausimų nebuvo užduotai, kuriuos būtų reikia atsakyti. Išklausėme daug e, šiltų, malonių žodžių įvertinant Lenkijos pirmininkavimą ir jos indėlį į Europos projekto įgyvendinimą. Man dar maloniau, šie žodžiai dar malonesni, e, todėl, kad jos girdime po e, šešerių pirmininkavimo mėnesių e, ir beveik metų laiko pasirengimo pirmininkavimui. Prisimenu visą tą triusą, kurį dėjome į pirmininkavimo pasirengimą. Tačiau dabar matome, kad tas triusas nenuėjo veltui. Manau, kad e, Lenkijos pirmininkavimas e, buvo mūsų prisirišimo prie bendrijos metodo įrodymų. Apie tai ponas Garganį minėjo. Taip Lenkija tiki Europą. Neseniai Lenkijoje minėjome karo padėties įvedimo 30-asios metinės. Karo padėtis Lenkijoje buvo įvesta tik prieš 30 metų. Jeigu tuo metu kas būtų teigęs, kad po 30 metų aš sėdėsiu Europos parlamente ir pristatysiu Lenkijos pirmininkavimo eigą Europos Sąjungoje, tai būčiau palaikęs tai visiškai neįmanomų dalykų. Net jei ir tikėjome, kad tuometinė sistema kažkada žlugs, tai tikrai niekas negalvoja, kad tai įvyks po 30 metų ir kad praėjus e, tam laikotarpiu būsime ten, kur dabar esame. E, Lenkams Europa vis dar yra didžiulė vertybė, todėl su labai džiugiai e, priiminėjome naujoviškus, e, nepasitvirtinusius sprendimus, kuriuos turėjome galimybę gyveninti per savo pirmininkavimą. Europos e, sutarčių teisė yra e, naujas požiūris į bendrijos metodą, į teisės aktų suderinimą, nustatant laisvai pasirinkamą tolygų teisinį mechanizmą, kuris iki šiol neveikia. Tai yra visiškai naujas iššūkis ir naujas ES teisės kūrimo kokybės etapas. Nuo pat, iš pat pradžių buvo akivaizdu, kad šis naujoviškas požiūris pareikalaus daug ilgesnių diskusijų nei uh, tų, prie kurių esame, nei tos, prie kurių esame pripratę, siekiant suderinti įprastų būdų ES teisės aktus. Tačiau prieš šešis mėnesius dar buvo visiškai neaišku, ar ES komisija pateiks atitinkamus pasiūlymus šioje srityje. Ir tik bendrusios diskusijos su Europos parlamentu sąlygojo, kad e, ant darybų stalo būtų padėti šie pasiūlymai Todėl e, tiek dėl teisinio pagrindo šio reglamento, tiek dėl pasirinkto metodo, e, kalbant, galima pažymėti labai didelį Europos parlamento nuopelną. Lenkija siekia pirmininkauti objektyviai ir e, jums jokia paslaptis, ponė Tain apie tai minėjo, kad ne visi svarstami projektai Lenkijai buvo vienodai e, naudingi vidaus politikos požiūrių, tačiau e, stengiamės būti objektyvę pirmininkaujančią šalimi ir e, pasirinkome atitinkamą objektyvų požiūrį, tačiau tai sukėlė Lenkijoje vidaus politikos diskusijas, kurios ir toliau tęsiasi, neprognozuodami šių diskusijų rezultatų, mes stengiamės visiškai neutraliai e, dalyvauti ir e, vadovauti šioms dėryboms, nes e, taip pat ir šio klausimu galima aiškiai pastebėti skirtingas valstybių narių nuomonės. Manau, kad galiu kalbėti visų e, dalyvausių Lenkijos pirmininkavimo vardu, Lenkijos vyriausybės vardu, teikdamas, kad e, tie šeši sunkaus pirmininkavimo darbo mėnesiai e, buvo taip pat ir didelių mūsų pasitenkinimo šaltinių, nes tai, ko pavyko pasiekti mus tikrai džiugina, turiuomenyje e, įvairius e, teisės aktų projektus ir su dideliu malonumu šios pažangos siekiame ir e, už tai labai noriu padėkoti šiam komitetui, kuris man yra pats artimiausias, nes tai yra teisės komitetas, taigi nuoširdžiai Jums ačiū už šią paramą. Pirmininkas, ačiū. Man belieka tik e, visiems palinkėti gerų švenčių, gerų naujų metų ir iki sustikimo per kitus posėdžius ir bendrus projektus. Dabar penktasis darbo tvarkės punktas. Kolegė Makartė jau atvyko į salę. Taigi palauksime, kol jie užims savo vietą ir tada iš karto tęsime mūsų diskusijas.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 Punkt 5, Transparenzrichtlinie. Das Wort hat die Berichterstatterin. Bitte. Toliau kitas darbo tvarkės punktas yra skaidrumo direktyva. And, um, as of course, members are aware, this is the first exchange of views that we have on this. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien aš norėčiau pabrėžti kelis esminius klausimus susijusius su šia direktyva. Taip pat e, norėčiau padėkoti visiems šešėliniam pranešėjams už nuveiktą darbą. Manau, mes turime prisiminti, kaip buvo primta šita skaidrumo direktyva ir taip pat e, pasveikinti komisijos iniciatyvą siekiant supaprastinti šią direktyvą ir padaryti ją patrauklesnė investuotojams Europoje ir taip pat pasiekti daugiau e, efektyvumo, kalbant apie, dabartinį skaidrumo, e, apie dabartinę skaidrumo procedūrą. Taip pat e, siekti apsaugoti investuotojus e, ir teikti tą informaciją, kur yra naudinga investuotojams. Ir tai taip pat yra susiję su e, kitų komisijos dokumentų paketu. Ir atskaitomumo sistema yra e, siejama su kiekvienos šalies vertinimo sistema. Kalbant apie dabartinę e, skaidrumo direktyva, ji yra taikoma vertybiniams popieriams, kurie, kuriais yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje. Jiems yra e, e teikiama e, informacijos e, teikimo prievolė ir taip pat e, informacijos apie balsavimo teisų dalis prievalę. Ir komisija taip pat bando koordinuoti esamas direktyvas šioje srityje. Kalbant apie skaidrumo direktyvą, reikia kalbėti apie tai, kad Čia reikia kalbėti apie skelbimo prie, prie komisijos e, e, pasiūlymas yra toks, kad e, reiktų skelbti pagrindinių finansinių priemonių didžiausius savininkus Taip pat poveikio vertinimo analizėje prognozuojama, kad bus galima sutaupyti e, e, mažoms vietiems įmonėms nuo 2000 iki 200 tūkstančių, didelėms, didesnėms įmonėms būtų galima sutaupyti keliariopai daugiau. Todėl emitentai galėtų suteikti, daug, sutelkti daugiau dėmesio į informacijos skaidrumą ir tai leistų privilioti daugiau investuotojų. Taip pat komisijos pasiūlymai yra numatomas daromas administracinės sankcijos ir priemonės taikomas už direktyvos nuostatų pažeidimus. Šios priemonės atitinkamoje direktyvoje atspindi e, mūsų komitete, ekonomikos pinigų komitete e, svarstytus aspektus, taip pat svarstamos galimybės taikyti sugriežtintas sankcijas, nustatant jų apimtis, baudų dydžius, taip pat informacijos apie taikomas sankcijas skelbimą, tai būtų svarbus priedas. E, komisijos pasiūlymų e, ESMA agentūra turėtų parengti neprivalomas gairias, kurios būtų taikomos visoms e, biržoje kotiruojamoms įmonėms, taip būtų galima renk, lengviau rinkti ir analizuoti duomenis ir renkti ataskaitas apie padėtį skiriose šalise. Taip pat yra svarstoma, kokią informaciją E, įmonės turėtų teikti savo finansinėse ataskaitose siekiant užtikrinti visoms įmonėms, kurių akcijomis prekiaujama ES vienodas išeitinės sąlygas, rengiant ataskaitas apie padėtį atskirose šalyse. Daugiausia dėmesio bus skiriama apie e, skiriama e, mokėjimams, kurie yra vykdomi šalių vyriausybių atžvilgių, taip pat e, nustatant privalomus reikalavimus dėl privalomai teikiamos informacijos ir siekiant <clears throat> siekiui nustatyti skaidrius įstatymus ir e, reglamentus teisės aktus, ypatingai numatant prievolės naudingų išteklių naftos ir dujų gavybos įmonėms atskleisti informaciją apie e, lėšas pervedamas savo šalių vyriausybėms, nes tos gaunamos lėšos gali sudaryti nemažą e, atitinkamų šalių biudžeto pajamų dalį, ypatingai tose šalyse, kurios turtingos gamtinių išteklių. Taigi aš nekantri laukiu būsimo bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais, rengiant šį pranešimą, taip pat ir kitais kolegomis, kurie norėtų teikti savo pakeitimų pasiūlymus e, ir toliau parengti, tikiuosi, e, tinkamą pranešimą. Ačiū uždėmesi. Pirmininkas, ačiū kolegė Lichtenberger dabar. Dėkoju už tokią puikią apžvalgą. Man vėl kyla tas pats klausimas, kuris yra susijęs su prieštaravimu tarp skaidrumo ir biurokratijos. Dabar pastaruoju metu e, mes atsisakome skaidrumo dėl to, kad e, e siekiame mažinti biurokratinį aparatą, nes e, tiesiog atsisakoma tam tikrų ataskaitų dėl to, kad tai reiškia daugiau biurokratijos. O iš tiesų mes turėtume vengti tokių, tokios tendencijos. Moderni sudėtinga ekonomika negali ilgai funkcionuoti be skaidrumo. Net jeigu ir galima ką nors nuslėpti ilgą laiką, tai tuomet tai išriškėja žymiai, skai, žymiai e, skausmingiau. Todėl manau, kad e, atsisakyti skaidrumo e, siekiant kovoti su biurokratija yra didžiulė problema. Toliau kitas dalykas, jeigu mes kalbame vien apie skaidrumą ir apie atskaitomybę, tai e, tuomet tai yra prasminga tik tuomet, kai ta informacija, kur yra teikiama, yra prieinama visiems rinkos dalyviams. E, tai iš tiesų yra toksai triukas, kokio, kurio bandoma e, atsisakyti skaidrumo. Čia galiu pateikti pavyzdį e, keleivio duomenų e, perdavimo kitoms valstybėms. Jeigu kas nors bando E, gauti informaciją, kuri apie jį yra surinkta, tai gaus informaciją, kurios neįmanoma perskaityti be ekspertų pagalbos. Ypač e, tą galima pasakyti, kuomet yra teikiama informacija apie finansinės priemonės, nes E, būtent tokia informacija yra e, labai neskaidri ir ji labai greitai keičiasi. Ir būtent čia į šias rytis reikia kreipti didelį dėmesį, kai kalbame apie skaidrumą. Kalbant apie atskaitomybės prievolę, ypač kai kalbame apie trečiasias šalis ir sparčiai besivystančios ekonomikos šalis, kur mano požiūrį e, galima tikėtis daugelio pažeidimų Ir taip pat tą patį galima pasakyti apie mūsų didžiąją kaiminę rytuose. Taigi būtent, kai kalbame apie tokias problemas, tai reikia nepamiršti, kad jos yra ypač aktualios mūsų rinkos dalyviams. Taigi skaidrumo reikalavimas yra labai svarbus ir man atrodo, kad būtų labai svarbu e, būtent jį atsižvelgti. Dėkoju. Aš kaip pasakysiu pats kaip šešėlinis savo frakcijos pranešėjas ir e, galiu pasakyti, kad pritariu tau, kai atsimenu, e, kaip mes diskutavome 2003 metais, kai patvirtinome pirmąją skaidrumo direktyvą, tuomet e, ekonomikos ir pinigų komitetas buvo atsakingas komitetas ir mes įvedėme atskaitomybę kas, kas ketvirtį. E, ir aš atsimenu, kaip visi, pri, kaip buvo priešinamasi tam e, ketvirčio ataskaitos e, įvedimui ir galiausiai buvo e, priimta silpnesnė versija. Man, ketvir, man tos ketvirčio ataskaitos visuomet buvo susijusios su trumpalaikiu mąstymu, o ne su ilgalaikiu ir tvariu mąstymu. Ir e, tuo metu prievolės įvedimas tik tai e, rinkoje kotiruojamoms įmonėms buvo labai trumparegis ir neturėjo nieko bendro su tvarumu. Ir dabar atrodo visi pasimokėme ir dabar e, manoma, kad tokios prievolės iš viso nereikia ir jeigu aš teisingai supratau tekstą, tai netgi einama taip toli, toli kad e, valstybės narės galės laikyti savo nacionalinės teisės ir e, atskaitomybė ar ataskaitos bus nustatytos priva, pagal privatinę teisę. Ir manau, kad e, toks požiūris yra ilgalaikiškesnis ir tvaresnis, kalbant apie įmonių planavimą. E, taip pat čia galioja principas, kad didžiosios įmonės tokias prievolės gali atlikti žymiai lengviau. Pone Lichtenberger kalbėjo apie biurokratiją, tačiau e, kalbėkime apie mažas ir vidutinės įmonės, kurios dėl tokių ataskaitų iš tiesų patiria didžiulę naštą ir administracinę ir e, finansinę. Taigi e, reikia joms padėti šioje srityje. Ir aš taip pat pritariu tam, kad visa pateikiama informacija turi būti suprantama ir įskaitoma. Aš tą galiu pasakyti e, iš savo ilgametės patirties e, darbo keičiant e, finansinio finansinės ryties teisės aktus, nes iš tiesų tam tikrais atvejais yra pateikiama tiek įvairios informacijos, kurios tiesiog neįmanoma perskaityti ir kai kada dėl tos informacijos gausos jinai net yra nesuprantama. Todėl mes turime reikalauti aiškios ir suprantamos informacijos. E, manau, kad su kolegė Makasi mes puikiai e, sutarsime. Manau, kad mūsų pranešimai yra glaudžiai susiję. E, tiek direktyva dėl atskaitų apskaitos, tiek direktyva dėl skaidrumo yra tarpusavėje labai susiję. Taigi tie gal, galėjau pasakyti kaip šešėlinis pranešėjas, o dabar, kadangi daugiau norinčių pasisakyti nėra, tai suteiksiu žodį pranešėjo, paskui eisime prie kito darbo atvarkės punkto. I mean, I Ačiū šios komentarus. Manau, kad diskusijų pradžioje yra labai svarbu iškelti uh, mūsų nariams rūpimus klausimus ir ponio Lichtenberger, e, kalbėdama apie skaidamą santykį su biurokratija, yra teisi. Suprantu jos e, susirūpinimą, kadangi svarstame ekonomikos komitete draudimo kompanijų teikiamas ataskaitas, buvo teikiamas pasiūlymas siekiant sustiprinti smulkį verslą E, atsisakyti prievolės teikti deklaracijas e, mažoms įmonėms, tačiau jeigu pažvelgtume į skaičius, tai 90 procentų įmonių tuomet tokių e, deklaracijų ir ataskaitų neturėtų teikti. Jeigu šis pasiūlymas būtų patvirtintas, ponas Lėnė yra teisus, mes kalbame apie ketvirtinių ataskaitų atsisakymą, o ne metinių ataskaitų atsisakymą, todėl reiktų glaudžiau bendradarbiauti su ESMA, siekiant išsiaiškinti, kokie reikalavimai taikomi mažoms vidutinėms įmonėms, todėl mums reikia žinoti, kokie tie reikalavimai yra tam, kad būtų galima užtikrinti didesnį skaidrumą ir e, skaidrumo užtikrinimas nieko neturi bendro su ketvirtinėmis ataskaitomis. Taip pat reikėtų mažoms įmonėms e, e pateikti tam e, tikrus. E, ataskaitų teikimo pavyzdžius, šablonus e, tam, kad e, būtų joms sumažinama biurokratinė našta. Aš esu linkusi įsiklausyti šį klausimą, tačiau tikrai mes e, nenorime atsisakyti atskaitomybės reikalavimų, tačiau norime, kad ta ataskaitų teikimo sistema būtų gultų mažesnė našta ant smulkaus verslo pečių E, jeigu ketinate dar daugiau man pasiūlymų savo ar minčių atsiųsti raštu, tai rengiantis diskusijoms komitete būčiau labai patenkinta galėdamas su jomis susipažinti. Ačiū. Kitas darbo atvarkės punktas yra šeštasis, tai yra įmonių finansinės ataskaitos ir aš, kaip pranešėjęs, iš karto pristatysiu šį klausimą, teikdamas trumpą informaciją apie tai, kas vyksta. Labai svarbu šioje srityje nustatyti smulkiam verslui specialiasias taisyklės, siekiant sumažinti administracinę naštą, pradedant nuo e, apribojimų, kurios būtina pateikti e, ataskaitų prieduose, taip pat e, mažesnėms įmonėms taikomų pribojimų turinčių 50 darbuotojų ir 10 milijonų eurų apyvartą. E, galbūt galima būtų mm, šias ribinės vertes šiek tiek ir padidinti, e, tačiau apie tai galėsime pakalbėti išsameu. Taip pat metinės veiklos ataskaitos turėtų būti suderinamos su arba kaip įmanoma labiau suderinamos, kol kas šios nuostatos e, dokumente nėra, tačiau e, esamo politinio sustarimo šio klausimu, kad reikėtų tokią nuostatą įtraukti, todėl e, reikia užtikrinti palyginamumą finansinio ataskaito mažovatinių įmonės, kuriuose valstybėse narėse taikant supaprastintą paprastintą E, glaudesnę procedūrą, taip pat nepamirštant ir valstybių narių galimybių, daugiau skaidrumo reikalaujama e, visuotinės urvos viešame sektoriuje veikiančių įmonių, ypatingai e, žaliavų gamybos kolega Makarti taip pat minėjo atitinkamus dalykus, pristatydamas savo pranešimą, teigiamai vertinu pasiūlymą e, e, e, FS modelio netaikyti smulkiam verslui, tiksliau tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymą Europos smulkiam verslui, nes mūsų nuomonė šis modelis mažoms ir tiems įmonėms Europoje yra netinkamas ir neprimtinas. Taigi, Tokie būtų pasiūlymai. Bendras komisijos pasiūlymų vertinimas e, yra teigiamas, ypatingai mažinant biurokratinę administracinę naštą ir e, e, skatinti mažų vidutinių įmonių konkurencingumą. Taigi tiek informacijos galėčiau pasakyti aš kaip pranešėjas kai bus pateiktas atitinkamas darbinis parlamento projektas, tuomet galėsime išsameu viską svarstyti, o šiaip derinsiu savo poziciją su kolegė Makartė, ar kas nors norėtų kalbėti. Kolegė Makartė, prašau. Manau, kad mes laukiame jūsų dokumento, jūsų pranešimo projekto. Norėjau pabrėžti tik tai uh, keletą svarbių temų, nesileisiu į detalės. Kaip jau minėjote, kai kurios klausimus anksčiau svarstė Ekon komitetas, taigi aš manau, kad esminis klausimas yra, ar mes turime reikalauti atskirų šalių atskaitomybės. Taip pat mes turime patikrinti apibrieštis Taip pat reikia pasvarstyti, kaip turėtų būti pagerinta projekto apibrieštis. Tačiau yra tam tikrų abejonių dėl įvairių įmonių rušių ir jų atskaitomybės. Taigi, manau, mes turime spręsti šitos klausimus. Ir pavyzdžiui, e, JAV varto yra taikoma Dodo Franko e, sutartis ar sustarimas ir manau, tai yra taip pat panašu į šį teisės aktą. Ir manau, kad tam tikrų įmonių rušių e, atskaitom, ta, atskaitomybė padėtų valstybėms narėms tikrinti, ar jos tinkamai vykdo savo mokestinės prievolės ir žinau, ponė pirmininkė, kad jūs parengsite savo darbo dokumentą ir aš tik tai norėjau atkreipti dėmesį į tuos mano požiūrių svarbius klausimus, į kuriuos reiktų atkreipti dėmesį. Pone Lichtenbergen, dėkoju. Uh, Aš taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tą patį klausimą, į kurį atkreipiau e, visuomet, kai kalbėjome apie įmonės, nesvarbu ar apie mikro įmonės ar MVI. Ten, kur mes nustatome tam tikras ribas, tai ir kelia problemas, nes valstybių narių struktūros tam tikros yra pernelik skirtingos ir, e, pavyzdžiui, aš galėčiau pateikti pavyzdį iš savo regiono, kur visos įmonės yra mikro įmonės, išskyrus dvi, tris stambes įmonės. Todėl su tokiomis apibrieštimis reikia būti labai atsargiais, nes tuomet e, e gali kilti pavojus to, ats, tos atskaitomybės prievolės. E, pažeidimo. Ir taip pat reikia kalbėti apie įmonės, kurios yra iškėlę savo gamybą į kitas šalis ir e, jos jau praktiškai nėra įmonės ir čia reikia, e, reikia būti labai atsargiems, kad ne sudarytumėme sąlygų tam tikroms įmonėms pabėgti nuo atskaitomybės ir vėlgi prisidengdami tuo e, biurokratijos mažinimo tikslu. Ir tuomet galiausiai įtakostume tokią praktiką, kai kuomet e, bus iškeliama gamyba ar tam tikros įmonių dalis į kitas šalis, e, bu, bus kuriamos mikro įmonės, kad būtų galima išvengti atskaitomybės. Man buvo labai įdomu pasakyti, ką, išklausyti, ką pasakė ponia Makafi. Kalbant apie metinės ataskaitas, yra labai svarbu, kad nebūtų užkraunama per nelik didelę naštą MVI. E, taip pat reikia nepamiršti nacionalinių apskaitos standartų. Vokietijoje, pavyzdžiui, kyla tam tikrų problemų, nes e, įmonėms reikia laikytis trijų ar keturių e, atskaitos standartų. Tai reiškia, kad per metus jie turi pateikti, jos turi pateikti tris ar keturias ataskaitas. Taigi mes turime stengtis daryti viską, kad suderintume, labai gerai suderintume e, visus teisės aktus, kad. E, siekdami supaprastinimą nesukurtume papildomos naštos. Pirmininkas, e, ką mes galėtume padaryti, tai yra koncerno balancijos teisė perkelti MVI. Jeigu MVI priklauso tam tikram koncernui, tai jai ir apskritai automatiškai galioja ta koncerno atskaitomybės teisė. Kol kas mes kalbame čia tik apie žaliavų įmonę, įmonės, žaliavų pramonės įmonės ir manau, kol kas turime ir neplėsti, kalbant apie žaliavų gamybą, mes galėtume e, tos atskaitomybės reikalavimus taikyti nepriklausomai nuo įmonių dydžio. Taigi, manau, kad būtų prasminga ieškoti tikslesnių apibrėžčių, e, Pone Lichtenberge ir buvo teisi, iš tiesų negalima mikroįmonės traktuoti taip pat kaip didelio koncerno, tą reikia turėti omenyje, manau, tai yra sudėtingas klausimas, e, kaip e, reikia atskirti tas įmonių rušis ir galiausiai matyti reikia siekti politinio kompromiso. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Jeigu ne, tuomet dėkoju visiems ir keliaujame prie septinto darbo tvarkės punkto. E, Roma 2 reglamentas žodis teikiamas pranešiai Dajanai Volis. Uh, thank you very much, Chairman. Uh, this relates to the outstanding point uh, from Rome to... Uh, ačiū pirmininkė dėl uh, Roma 2 reglamento. Anksčiau daug kartų keitėmės nuomonėmis su Ir šis pranešimo projektas buvo pristatytas per pastarąjį susitikimą. Noriu tik priminti, kad Roma 2 reglamente esame, esama spragos nesutartiniams santykiams taikomos teisės srityje bei e, mm, e, dėl teisų į apsaugą nuo e, šmeižimo. Ir e, čia reikia užtikrinti vieną vertus e, spaudos laisvę ir asmens duomenys apsaugoti ir ypatingai šiuolaikinėse žiniasklaidos priemonėse socialinė žiniasklaida yra labai sėkinga tą pusiausvyrą užtikrinti. Mes po ilgai trukusių svarstymų ir konsultavimusi patikime pasiūlymą, kaip išspręsti šį teisinį konfliktą, siekiant galbūt užtikrinti deramą pusiausvyrą šis sudėtingais atvejais. Kodėl viskas taip ilgai užtruko ir kodėl dabar teikiame šį pasiūlymą? Ilgai užtruko todėl, kad klausimas visuomet buvo sudėtingas ir jis tampa vis svarbesnis, nes išvelgiame e, papildomų e, problemų, e, kai atitinkami teisinio ginčio klausimai yra sprendžiami Anglijos ir Velso teismuose, kur galima tikėtis didesnio žalos atlyginimo. Aš nežinau, ar labai didelių teismo išlaidų problema e, šio pasiūlymo Anglijos ir Velso teismuose bus išspręsta, tačiau e, galbūt e, bus galima išspręsti kitas mažesnio masto problemas ir galiu pasakyti, kad kyla susirūpinimas Anglijos ir Velso teismams dėl atitinkamos e, asmens privatumo apsaugos padėties kitose šalise. Mes turime užtikrinti teisinę pusiausvėrą, nes remintis e, Europos pagrindinių žmogaus teisų hartiją. Mes turime užtikrinti tiek spaudos laisvę, tiek ir e, asmens e, orumą ir garbę apginti ir padėtis valstybės narise yra skirtinga, tačiau tikrai būtų naudinga turėti e, kokias nors bendrasias taisyklės ir taisyklę, kurią aš pasiūliau po ilgų konsultacijų, kaip atspirties e, tašką pasirenka kompensacijos reikalaujančio asmens e, šalies teisinė sistema, dažniausiai tie asmenys yra aukos Tačiau galime numatyti tam tikras išimtis, jeigu šis asmo paskelbė komentarus e, ne žinodamas sąmoningai, kad jo paskelbti komentarai socialinėse tinklapiuose ar kitose žiniasklaidos priemonėse kaip nors pažeistų kitoje šalyje, kurioje jam teikiamas ieškinys e, galiojančius teisės aktus. Taigi būtų galima pasirinkti kokią nors vieną e, teisės e, sistemą, e, teikiant ieškinį dėl e, šmeišto, tačiau jau, jau ją pasirinkus, pasirinkus tam tikros šalies jurisdikciją, jau nebūtų galima jos keisti, o pasisakymai spaudoje turėtų būti svarstomi ir nagrinėjami pagal atitinkamos žiniasklaidos buveinės šalies įstatymus. E, šis pasiūlymas ir ši taisyklė atrodo sulaukė pakankamai didelio pritarimo, tačiau be to, e, manau, yra labai svarbu pateikti pasiūlymus dėl ilgalaikių investicijų e, į tarpininkavimo galimybės siekiant sukaupti daugiau patirties susijusios su naujomis žiniasklaidos priemonėmis veikiančiomis e, taip pat ir tarp valstybinių mastų. Apie tai kalbama antrajame pranešimo projekto dalyje, siekiant alternatyvių ginčių sprendimų ir e, tokiais atvejais, kai dažnai paprasti žmonės yra užklumpami sudėtingų aplinkybių ir a, e, neturi jokios galimybės skūstis arba neturi teisės į žalos atlyginimą. Taigi mes turime tokiems asmenims suteikti vienodas galimybės apsiginti, taip pat atvirai e, šnekant kai kuriuose valstybėse veikiančios smulkios žiniasklaidos priemonės patiria finansinį spaudimą dabartinėmis aplinkybėmis ir manau, kad jos taip pat pritartų tokiam požiūriu, kuriuo suteikiama joms galimybė pasitelkti mūsų patirtį, sprendžiant tarp valstybinius ginčius dėl žalos atlyginimo ir išvengti labai brangiai kainuojančių teisinių procesų. Kalbant apie pasiūlymą, taip, mes teikiame pasiūlymą kaip tradiciniais būdais išspręsti teisinius konfliktus, e, nepažeidžiant e, galiojančios pusiausvėros arba ją užtikrinant, remiantis atitinkamos konvencijos nuostatomis. Ir antra mūsų mintis e, ir pasiūlymas yra susijęs su tam tikromis tarpininkavimo galimybėmis. Pirmininkas, ačiū žodžiu kolegė Lichtenberger. Dank, dėkoju. Man patiko idėja manau, ją reiktų panagrinėti, nes nes ta tokia nesažininga situacija, e, kalbant apie žmonės, kurios, e, kurie teisiškai gali laisvai judėti ir e, laikraščio, kuris neturi tokios galimybės, Tai iš tiesų yra nesažininga situacija, jos reiktų vengti, nes gali atsitikti taip, kad e, e, galiausiai visi tie, kurie turi tam tikrą statusą, e, susidurs su. susidurs su draudimu skelbti informaciją. Manau, kad šis klausimas iš tiesų yra jautrus. Žmonės pastebi, kad yra pasiekmių iš tokių situacijų, kai jie yra matomi tam tikrose nuotraukose ir žmonės jautriau reaguoja į tai, todėl mes turėtume taip pat jausti atsakomybę rasti gerus teisės aktus. Bet manau, mes einame teisinga kryptimi. Dėkoju. Pone McCarthy. Mm. Well, I, I think as always, my group would like to thank uh, Mrs. Wallace. Mano frakcija norėtų padėkoti poniai Volis už išsamų ir kompetentingą darbą, nes tai yra labai e, sudėtingas teisinių problemų rinkinys. Privalome apsaugoti tiek piliečius, tiek leidėjus nuo e, piknaudžiavimo sistemos teikiamus galimybės, taip pat užtikrinti ir spaudos laisvę teisę į teisinga, sąžininga informacija, tai labai svarbu užtikrinti pusiausvyrą ir e, tai yra svarbiausias e, atspirties taškas šį klausimą svarstant. Mums labai patinka mintis, e, kurią pranešime siūlo pranešėja ir man labai pačiai įdomi ši tarpininkavimo galimybė arba teisė kreiptis į ombudsmenus. Ar ombudsmenai labai dažnai sprendžia tinkamai tokio pobūdžio klausimus. Čia nežinau, ar mums pavyks pasiekti sprendimą surasti per šią kadenciją. Ir e, gali netgi atsitikti taip, kad remtis dabartiniais pasiūlymais ginčių šalis galėtų kreiptis į trečiosios šalies teismą ir e, taip e, ieškoti teisybės, tačiau e, tikiuosi, kad e, e, teikime pasiūlymas susilauks pritarimo. Dėl trečiojo punkto noriu paklausti, kur kalbam apie galimybę pateikti apeliaciją dėl teismo sprendimo ir kreiptis į trečiosios šalies teismą. Man kyla klausimas, ar esama tam tikros rizikos ar grėsmės čia galbūt. Uh, tai yra tam tikra teisinio ginčio sprendimo alternatyvi galimybė, tačiau e, joje būtų galima e, išvelgti ir tam tikrų grėsmių, ne tik ES prasme, tačiau ir pasaulio mastu, turint omenyje, kad labai daug informacijos yra skelbiama e, internetu, socialinės žiniasklaidos priemonėse ir atskiri asmenys tą informaciją skelbia savo vardu, tačiau labai aukštai vertiname pranešėjos pasirinktą požiūrį ir e, tai yra tik tai tokie smulkus dalykai, kuriuos minėjau, tačiau juos įsprendus būtų galima e, lengviau išspręsti sudėtingesnės svarbos klausimus. Kolegė Vikstra. Ačiū pirmininkė. Mes kalbame šiame komitete apie nuomonės laisvą. Čia Vaslavas Havelas e, minėjo ir teigia, kad atvirumas ir meilė visą laiką bus stipresni už neapykantą. Šiandien galima būtų daug apie tai galvoti, pavyzdžiui, visos šmeišto kampanijos vykdomos internete. Jos dabartiniu metu vyksta daug greičiau nei anksčiau bulvariniuose laikraščiuose, kuomet buvo vykdomos įvairius šmeišto neapykantos e, kurstimo kampanijos prieš e, e, kilmingus asmenys, karališkų šeimų atstovus. Dabar tos kompanijos, kompanijos gali būti surinkamos per kelias valandas atitinkamo vertinimo teis, centro. Įsteigimas būtų gera mintis, nes mums reikėtų daugiau dėmesio skirti socialiniai žiniasklaidai <clears throat> ir joje kultivuojamam požiūriui į saviraiškos laisvę, nes e, labai dažnai pažeidžiami asmenys, ypatingai e, moksleiviai mokyklose, patiria brutales patyčias, taip pat ir internetu. Taigi e, siūlomos institucijos steigimas būtų tinkamas žingsnis ir šis centras galėtų svarstyti socialinės žiniasklaidos priemonės. Manau, kad gerai, jog diskutuojame šiuo klausimu, pasirenkame šio laikinę, modernę kryptį. Mes turime žimti aktyvę poziciją, patys primdami teisės aktus, o ne bėgdami procesams iš paskos. Pone Lichtenberger, dar kartą. Norėjau tik atkreipti dėmesį, kad mes turėtume skirti šiuos klausimus. Iš tiesų yra skirtumas, ar aš kažką e, skelbiu internetinėme dienoraštyje ar laikraštyje. Jeigu aš kažką perskaitau laikraštyje, ar regiono laikraštyje, tai iš tiesų yra labiau į, į įtikinama informacija, tai yra e, jos poveikis yra kitoks negu tos informacijos, kuris kelbiama tink, įvairiuose tinklapiuose. Ir, ir manau, mes turime daryti aišku skirtumą tarp ir tarp tam tikrų laikraščių, nes e, tokie vadinami bulvarniai laikraščiai, e, jie, jų poveikis yra kitoks ir jie ir apie tai, koks, e, koks yra suvokimas tos informacijos, kuri pateikiama. Nes jeigu mes viską mausime ant vieno kurpalio, tai tuomet nubausime ne tuos, kuriuos reikia. Pone Volis. Thank you very much. I'm very grateful to uh, colleagues for their comments. And I... Ačiū kolegoms už jų komentarus. Teikdami atitinkamus pasiūlymus mes uh, galime atkreipti dėmesį į tai, ką galime daryti geriausiai arba ko turėtume nedaryti. Komet e, aš prisimenu laikus, kai komisija teikė pasiūlymus ir išiškėjo problemos įsigaliojus Roma 2 reglamentui, tai padarėme išvadą, kad įsigaliojus e, konvencijai ir atitinkamai europiniai priemoniai, mes galėjome vertinti šią priemonę kaip e, horizontalę susijusią su elektroninės prekybos direktyva ir mm, aš šiek tiek atsargiai vertinu šį pasirinktą požiūrį, galbūt kolegos e, galvoja kitaip ir e, patvirtins tai savo teikiamais pakeitimais, tačiau dabar aš siūlyčiau siekti užtikrinti pusiausvyrą šioje labai sudėtingoje srityje ir pasvarstyti, kaip geriau snaudoti būdais ir galimybės kreiptis į ombudsmenus ir e, ateityje galbūt galėsime e, daugiau skirti dėmesio Europos konvencijos nuostatoms ir galimybę jomis vadovautis. Pone Makarti minėjo, kad e, galbūt būtų sudėtinga nesuteikti galimybę žiniasklaidos atstovams teikti apeliaciją dėl teismo sprendimų savo pasirinktam teismui, tačiau pritardami šiam pasiūlymui mes sutvertume plačiai duris labai sudėtingiams teismo procesams. Nekantri laukiu kolegų pakeitimų pasiūlymų, jų galutinis terminas baigėsi sausio 10 dieną ir manau, kad visi turėsime pakankamai laiko jiems parengti, o kolegoms dėkoju nuoširdžiai už e, komentarus dėl šios pakankamai sunkios problemos. Ačiū. Taigi pakeitimų teikimo terminas baigėsi 2012 sausio 10 dieną, dabar 8 ir 9 klausimai. E, pono Karimo nėra, čia pono Lichtenberger yra, taigi ją ir suteiksime žodį, prašau. Dėkuoju. Ataskaita dėl ES teisės taikymo kontrolės man yra viena, vienas svarbiausių punktų klausimas, kuriam reiktų skirti ypatingą dėmesį, nes mes galime konstatuoti, kad nors ir teisės pažeidimų ar nustatytų teisės pažeidimų klausimų e, pažeidimų skaičius sumažėjo, man tai nereiškia, kad tai yra įrodymas to, kad ES teisė šiuo metu taikoma geriau. Tai tiesiog yra įrodymas, kad e, tam tikros priemonės e, nustato, ne, nustato mažesnį pažeidimų skaičių. Taigi, man kol kas nėra to įrodymo, aš nematau įrodymo, kad teisė taikoma geriau. Ir todėl aš stengiuosi labai įdėmiai stebėti, kas vyksta atskirose valstybėse narėse ir nematau čia pavyzdžių, kad teisės taikymas pagerėjo. Iš tiesų pamačiau tik tai, kad norint pateikti skundą, E, kelias tapo žymiai ilgesnis, sudėtingesnis ir neskaidresnis. Ir e, dėl to mes uždavėme daug klausimų komisijoje, komisijai praėjusiame pranešime ir kol kas iš komisijos negavau jokių atsakymų ir todėl norėčiau e, paprašyti, pareikalauti iš komisijos gauti tuos atsakymus, nes jie yra neišvengiami mūsų tolimesniems diskusijoms, nes gerbiami kolegos, mes visi dirbame, e, tikrai labai aktyviai dirbame, kurdami teisės aktus, įvairius teisės aktus. Mes e, e 15 kartų susitinkame trialogo dėrybose, mes dirbame valstybėse narėse, mes patys inicijuojame ekspertizės ir klausimus ir galiausiai visa tai yra ignoruojama. Su tuo nereiktų taikstytis. Kiekviena valstybė bandys įtvirtinti savo patikimumą. E, siekdama to, kad visi priimti teisės aktai būtų taikomi, o ir kad būtų tinkamai kontroliuojama, kaip jie yra taikomi ir kaip jų yra laikomasi. Jeigu mes to nedarysime, tai man kyla problema dėl mūsų darbo patikimumo. Mes bandome sukurti protingus teisės aktus skirtus mūsų piliečiams, tačiau niekas nesirūpina tuo, kaip laikomasi tų teisės aktų. Galbūt e, į kažkokį nusiskundimą yra gaunamas formalus komisijos atsakymas, bet daugiau nieko nevyksta. Todėl norėčiau pasakyti, kad aš pati e, esu nuliūdusi dėl to, kad kad į mūsų išsamei diskutuotus klausimus komisija neatsakė ir todėl aš norėčiau pareikalauti, kad komisija dar pateiktų savo atsakymus. Tie atsakymai mums yra labai svarbus. Čia mes kalbame apie e, įtikinamumą, patikimumą, nes e, gražios taisyklės yra puiku, tačiau e, reikia. E, jų ir laikytis. Pavyzdžiui, paskaitykite e, Kinijos liaudės Respublikos konstituciją ir e, pažiūrėkite, kas vyksta e, nuomonės reiškimo laisvės rytyje toje šalyje. Paskaitykite Vengrijos teisės aktus ir pažiūrėkite, kas iš tiesų vyksta toje valstybėje. Taigi manau, kad mes turime būti įtikinami ir, ir todėl manau, kad yra labai svarbu kalbėti apie tai, kaip taikomi atitinkami teisės aktai, dėl kurių uh, E, buvo daug diskutuojama. Trys institucijos dirba prie vieno teisės akto, tas darbas teisėsi porą metų, panaudojama labai daug išteklių ir galiausiai visa tai yra ignoruojama. Taigi, gerbiami kolegos, kreipiuosi į Jūs ir visų pirma kreipiuosi į komisiją. Mes turime patys rimtai žiūrėti į savo darbą ir jeigu matome, kad yra tam tikrų spragų, E, teisės taikymos rytyje mes turime tuos pavyzdžius labai išsamei nagrinėti ir nesitaikstyti su tokia situacija, kad jeigu yra pakeičiama e, pažeidimų registravimo sistema, vaidiname, kad tų pažeidimų sumažėjo. Ir aš džiaugiuosi, kad kartu su kolega Karim mes vasario pabaigoje surenksime klausimus, nes manau, mūsų visų tikslas yra geresnis teisės, ES teisės taikymas. E, aišku, tai nėra, to nėra lengva pasiekti, taigi mūsų tikslas yra e, geresnis ES teisės taikymas, geresnis e, skundų nagrinėjimas, geresnė stebėsenos sistema ir mes galbūt kartais matome, E, kad mes patys padarėme klaidų teisėkuros darbe, nes matome, kad tų teisės aktų neįmanoma vykdyti. Taigi ta kontrolė yra labai svarbus dalykas ir mes e, bet kuriuo atveju turime siekti, kad būtų geriau laikomasi ES teisės. E, mūsų piliečiai, ypač jaunimas, tampa vis judesni ir jiems reikia teisinio saugumo tam, kad teisės sistema reaguotų į naujus e, jų poreikius. Taigi, dar kartą norėčiau pasakyti, kad aš čia tik trumpai pristačiau savo dokumentą ir aš noriu paprašyti komisijos arba šiandien atsakyti į mūsų klausimus, arba tuos atsakymus atsiųsti raštu visiems teisės komiteto nariams. Tai yra, prašau atsakyti komisijos į tuos e, mūsų užduotus klausimus susijusius su mūsų pastarųjų metų veikla, nes man atrodo, kad mes, kadangi dalyvaujame bendrame teisėkuros procese, mes taip pat turime teisę uh, E, gauti visą atitinkamą informaciją iš komisijos. Dėkoju. Dėkoju toliau kolegė Vikstrom. Man buvo labai svarbu e, atkreipti dėmesį ir susikoncentruoti ties e, pridėtinę Europos vertę, tvirtinant teisės aktus, todėl galbūt reikėtų išsameu paanalizuoti uh, Europos teisės taikymą valstybėse narėse. Manau, kad e, artimiausiais metais e, galime prognozuoti, kad šioje srityje daug kas nutiks, atsižvelgiant į diskusijas dėl euro stabilumo. Tai yra pats naujausias ir dramatiškiausias diskusijų pavyzdys, todėl turėtume daugiau dėmesio skirti poveikio įvertinimui bei užtikrinti, kad e, visi direktyvos nuostatų įgyvendinimo vertinimai būtų pagristi e, visapusiškais e, visapusišką analizę. Puikiai žinome, kad Didžiausios problemos slepiasi smulkiose detalėse, tačiau manau, pana Lichtenberger, kad Europos piliečiai nusipelnė pažangių taisyklių. Diana Volis. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Lichtenberger. Norėčiau e, susijusi klausimą paminėti, kurį anksčiau svarstame siekdami užtikrinti, kad bendrijos teisės aktų laikymasis būtų deramai kontroliuojamas tam, kad piliečiai galėtų suvokti mūsų priimamus teisės aktus su ankstesnė e, komisija e, bendradarbiavimo šioje srityje, ypatingai komisijos nare Valstrom, e, pat, parengiant atitinkamus apibendimus piliečiams teisėkurus proceso pradžioje, dabar tai yra daroma, tačiau po to teisės aktas e, <clears throat> teisėkros proceso metu pasikeičia. Tai yra normalus dalykas, tačiau tai reiškia, kad e, teisėkuros proceso pabaigoje e, piliečiams taip pat reikėtų pateikti atitinkamą apibendrinimą tam, kad tas, ta apžvalga pradžioje nesiskirtų nuo apžvalgos proceso pabaigoje. Todėl uh, E, nežinau, e, ar piliečiams šios apžvalgos pateikiama suprantama forma, tačiau reikėtų tą išsiaiškinti, taip kaip bandome išsiaiškinti šio pranešimo nuostatas, nes teisėkuros proceso pradžioje yra labai svarbu suteikti tinkamą informaciją, e, tačiau taip pat deramai pristatyti ir mūsų tvirtinamą galutinį teisinį produktą tam, kad jį būtų galima deramai kontroliuoti. Pabaigai dar ponė Lichtenberger, prašau, ačiū už teikiamus pasiūlymus. Klausimą laikau svarbiu, suprantamumas teikiamos informacijos yra labai uh, svarbus, nes aš pati susidūriau su tinkamomis formuluotėmis tvirtinant statybos taisyklės Tirolyje, jos buvo suformuluotos taip, kad uh, paprasti žmonės atitinkamas nuostatas suprastų, aprašant teisėkuros procesą ir jei pirminio pranešimo redakcija buvo pakankam dalykų, pirmiausia, jums reikia aprašyti pakeitimus, kurios patvirtina parlamentas ir taryba, suprantamai žodžiais tai turi būti padaryta. Tačiau taip pat mums reikia kokybiško e, galutinio pranešimo apie e, tai, e, kokias rytis reglamentuojama, kokia yra patvirtintų nuostatų įgyvenimo trukmė. Paimkime kaip pavyzdį, kaip pavyzdį vairuotojų pažymėjimų direktyvą Austrijai, Vokietijai ir Belgijai darant spaudimą E, šios direktyvos gyvenimo nuostatos trunka 17 metų, tai reiškia, kai kuriuose šalise ta direktyva galioja, kitose ne, kitose trečiose galbūt galioja, galbūt ne. Tai e, e, nieko kito nereiškia kaip direktyvos nuostatų perkelimo trūkumus, nes mano nuomonė dėrybų proceso eigoje nebuvo pasirinktas piliečiams patogiausias sprendimas kai kiekviena šalis narė dabar gali pati apsispręsti, ar e, įgyvendinti šios direktyvos nuostatus ar ne. Ir klausimas kyla, kiek 2020 metais Europos Sąjungoje bus skirtingos formos vairuotojų pažymėjimų. Taigi prie pat reikia sulaukti ir e, tiksliau negalima tokiais atvejais sulaukti piliečių vertinimų ir atsiliepimų, nes nuostatos. E, gyvenimo terminas, nuostato gyvenimo terminas yra per ilgas ir e, paprasčiausiai per 17 metų laikotarpį normaliai įvertinti direktyvos perkelimo neįmanoma. Čia e, siūloma tokia kontrolės sistema, kuri mums būtų priimtina su prielaida, kuri vokiškai būtų vertinama kaip teisiškai privaloma e, tam, kad e, e, asmenys, kuriems yra taikomos atitinkamos teisės nuostatos, nežinau, ar vokiečių kalboje toks žodis galioja ir egzistuoja, tačiau austrų kalboje tikrai, taigi, kad tie asmenys suprastų, apie ką eina kalba. Pirmininkas, taip, tai tikrai labai svarbus klausimas, dar steiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Studlė. Thank you very much, Mr. Chairman, and I'm very happy to be here to represent the Commission. Dėkoju, ponė pirmininkė, džiaugiuosi galėdamas atstovauti čia komisiją, kadangi mūsų šiuo metu, dabartinis mūsų generalinio direktorato direktorius negalėjo atvykti. Uh, iš tiesų yra labai aišku, kad parlamentas ir komisija laikosi vieningos nuomonės ir mes skiriame labai daug e, dėmesio tam, kaip laikomasi ES teisės. Ir iš tiesų yra labai svarbu kalbėti apie įvairių teisės akto, aktų laikymosi ir taip pat apie pastangas, kurios kurių imasi komisija kartu su valstybėmis narėmis, kad būtų užtikrintas tinkamas ES teisės taikymas. Taip pat e, komisija e, informuoja valstybių narių piliečius, yra e, daug susirašinėjimo atvejų, ir mes taip pat bandome kartu su valstybėmis narėmis kiek įmanoma greičiau spręsti piliečiams ir įmonėms iškilusias problemas. Ir jeigu e, nevyksta atitinkamas teisės taikymas, tai mes bandome ieškoti sprendimo būdų. Šioje srityje mes bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis ir kuomet buvo rengiamas, rengiama ši ataskaita, mes kreipėmės į Teisingumo teismą dėl finansinių sankcijų taikymo. Taigi mes bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis, kad užtikrintume įvairių teisės aktų laikymosi Ir mes rengiame ataskaitą apie tam tikro teisės akto įgyvendinimą. Kalbant apie ekspost įvertinimą, kaip laikomasi tam tikro reglamento, mes taip pat e, siekiame išsiaiškinti problemas, kurios kyla dėl teisės akto taikymos. Ir reikia pažymėti, kad dauguma priemonių aplinkosaugos srityje, piliečių laisvo judėjimo srityje e, buvo taikomos taip, kad piliečiai galėjo pajusti tiesioginį ES teisės poveikį. Taigi mes galime e, patikinti, kad imamės tam tikrų pastangų, kad būtų laikomasi ES teisės parlamentas mūsų prašė kasmet teikti ataskaitas. Mes e, teikiame jam taip pat ir statistinę informaciją. Ir aišku, ne visuomet pavyksta pasiekti e, šimtaprocentinio įgyvendinimo, tačiau yra taikomos skirtingos priemonės, bandomieji projektai ir mes bandome tokiu būdu išspręsti tas teisės taikymo srityje atsiradusias spragas. Mes e, tose srityse kuriuose matome, kad valstybės narės nesilaiko teisės, ES teisės, mes kreipsimės į Teisingumo teismą, kad joms būtų taikomos finansinės sankcijos. Ir mes taip pat norime užtikrinti parlamento nariams prieigą prie informacijos, prie visų e, ataskaitų, kuriuose komisija uh, pateikia bendrą vaizdą to, kaip laikomasi ES teisė. Šimų projektas bus pateiktas ir svarstamas kovo mėnesį ir ši tema kiekvienais metais e, tampa iš naujo aktuali ir svarbi. Darome dabar dviejų minučių pertrauką, nes e, turime pasirenkti uždaram posėdžiui ir E, po dviejų minučių, kai bus tam pasirinkta, galėsime diskusijas tęsti.